Tas darbo tarkis klausimas yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. I'm sorry. Yes. Atsiprato pirmininkas, atsiprašo pirmininkas, suklydo. Kitas darbo atvarkės klausimas e, yra nau, naujas. Yra vėlgi mūsų komi... E, svečias iš komisijos, komisijos narys Andriukaitis. Žodis jums, klausimas susijęs su hidroenergetikos sektoriumi. Gerbimi nariai, noriu padėkoti, kad sutikėte komisijai galimybę pasikeisti nuomonėmis labai svarbių klausimų, tai yra hidroenergetikos klausimai. Visų pirma, 40 procentų visos atsinaujančios e, elektros energijos sudaro būtent hidroenergetika, tai yra didžiausias energijos šaltinis. Ir hidroenergija ir toliau vaidins vienas svarbiausių vaidmenų siekiant trijų prioritetų, tai yra saugumo, tvarumo ir konkurencingumo. Komisija siekia elektros gamintojams e, suteikti vienodą prieigą prie hidroenergetikos. Tai turės pozityvų poveikį investicijoms vietos bendruomenėms. Dėl koncesijų turėtų didesnių įmokų Tai pagerins elektros energijos rinkos padėtį ir bus naudinga vartotojams. Komisija puikiai supranta, kokios yra ekonominės, teisinės, socialinės ir aplinkosauginės aplinkybės, kalbant apie hidroelektros energijos gamybą. Pasibės narės gali laisvai kurti savo modulius, kaip reikėtų mm, eksploatuoti hidro, energetikos hidroelektrinės. Ir yra nustatomis tam tikros prievolės veiklos vykdytojams ir tokiu būdu valstybės narės gali nustatyti pusiausvyrą tarp konkurencingumo reikalavimų ir savo teisėtų interesų. Tačiau valstybės narės turi laikytis atitinkamų ES teisės aktų. Pavyzdžiui, kai valstybė sprendžia eksploatuoti hidroelektrinės per koncesijas, Europos e, viešųjų pirkimų taisyklės turi būti priimtos domen, jų reikia laikytis. Tai užtikrina e, tinkamą konkurencijos lygį, bet taip pat ir vienodas veiklos sąlygas ir skaidrumą tarp ekonominės veiklos vykdytojų. Šiame kontekste Europos viešųjų pirkimų taisyklės yra pažeidžiamos tuomet, kai pirminis, pirminė trukmė koncesijos yra pratesiama koncesijos turėtojui, jeigu tai nėra tinkamai pagrysta. Teisės aktų taikymas gali skirtis priklausomai nuo požiūrio, bet tai netmeta galimybės, kad hidroelekt... hidroenergetikos hidroenergetikos sektorius, kad jo reikšmė sumažėtų. Elektros energijos direktyva taip pat tos dalykus e, nustato ir hidroenergetikos koncesijos ir vienodas ekonomikos veiklos vykdytojų traktavimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti tinkamą elektros energijos rinkos funkcionavimą. Hidroelektros energijų koncesijų suteikimas valstybės narėms turėtų būti daromas laikantis konkurencijos taisyklėmis prieš koncernus. Ir dominuojančios kompanijos galėtų pažeisti E, taisyklės prieš allowing that dominant public company to maintain or antimonopolinės taisyklės ir negalima skatinti dominuojančių pozicijų. Hidroelektros, hidroenergetinių koncesijų stikimas turi būti siejamas ir su valstybės pagalba, jeigu yra pasitelkiama ta pagalba. Ir elektros energijos rinkoje e, reikia atsižvelgti į prekybos poveikį. Koncesijų sutikimas gali apimti valstybės pagalbą, jeigu tenkinamas tam tikros sąlygos. Pirmiausia, valstybės ištekliai yra panaudojami, pavyzdžiui, e, valstybės įplaukų ar mokesčių pavydalu. Antra, Selektyvi nauda turėtų būti tiekiama tam tikroms valstybėms, lyginant su jų konkurentais elektros rinko, rinkoje. Taip pat tai, tai turėtų turėti poveikį priekybai ir neiškaipyti konkurencijos, nes e, elektros energija parduodama ES lygių konkurencingoje rinkoje. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariui apie padėties pristatymą hidroenergetikos sektoriaus Europoje. Dabar pasisakys parlamento nariai ponas Tanjani EPP vardu. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai. Hidroenergetikos sektorius yra ypatingai svarbus kovojant su priklausomybė nuo iškasinio kūro. Bet Koncesijų rinka nėra homogeniška. Tam tikrose šalise galima atnaujinti tas koncesijas, kitose šalise tai neleidžiama. Taigi yra didžiulių skirtumų ir tai turi poveikį konkurencingumui tarp mūsų įmonių. Reikėtų vienos bendros teisinės sistemos, jeigu norime užtikrinti, kad prieiga prie rinkos būtų sąžininga ir grindžiama uh, sąžiningą konkurenciją. Šios diskusijos pradžioje mes klausėme, kaip komisija ketina sustiprinti didesnę konvergenciją hidroenergetikos sektoriuje atsižvelgiant į skirtingus režimus ir koncesijų procedūras skirtingose valstybėse narėse. Mes norėtume, kad komisija suvaidintų aktyvesnį vaidmenį. Jūs, komisijos nariai, suvaidintumėte aktyvesnį vaidmenį šiame sektorė, užtikrinant konkurencijos taisyklių taikymą ir taip pat užtikrinant, kad skirtumai tarp skirtingų koncesijos režimų ne, ne, neiškraipytų konkurencingumo. Įmonės turi savų interesų ir tai gali turėti neigiamą poveikį mažoms ir vidinėms įmonėms. Taip pat gali turėti neigiamą poveikį ekonomikos saugimui, darbo vietų kūrimui ir Europos konkurencingumui pasaulyje. Aš žinau, kad jūs esate atsakingas už šį sektorių. Dažnai galbūt jūs nesate tiesiogiai su tuo susijęs, bet aš per jūs norėčiau paprašyti, kad komisija suvaidintų aktyvesnį vaidmenį šioje srityje. Ačiū. Patricija Toja, putorai minutė. Toliau, Patricija Toja. Aš nekalbėsiu daug apie tai, koks svarbus šis sektorius ekonomikai. Jums tai jau buvo išsakyta buvo pasakyta, gerbiamos komisijos nariai, kad tai yra labai abstraktus pareiškimai, kurie neatspindi šios sektoriaus realybės ir jų poreikio intervencijai. Iš tiesų ten yra kliūtis, kuris reikia pašalinti. Visų pirma, koncesijų režimo skirtumai vairiose valstybėse narėse ir visos tos procedūros, pagal kurias yra naudojami vandens ištekliai, e, jos gal, iškraipys rinką ir išbalansuos konkurencingumą, taip pat ir investicijas bei prieigą prie finansavimo. Kita kliūtis yra ta, kad komisija skirtingai, taiko skirtingus požiūrius. Vienas generalinis direktoratas ką nors e, padaro, o tada kitas direktoratas aplinkosaugos, pavyzdžiui, padaro ką nors visai priešingo ir nustatomos e, pačios savo prieštaraujančios taisyklės. Nėra bendro nuoseklaus e, požiūrio ir kai kurios valstybės, kaip kad maniškė, nuo to nukenčia. Vienos yra raginamos liberalizuoti šitą sektorių, kuo greičiau kitoms yra numstatomi laiko terminai ir kitos neturi tinkamos sistemos, bet nėra kritikuojamos apskritai. Taigi, gerbiamas komisijos nary, aš prašyčiau konkrečių veiksmų, gal ne iš jūsų asmeniškai, bet iš ko nors iš komisijos narių kolegijos. Mums reikia realių teisės aktų, kad būtų tikrai tikra tvirta rinka sukurta ir sveika konkurencija jeigu mes pradėsime taikyti pažeidimo procedūras ir skirtingai traktuoti e, valstybės narės arba kiekvienas generalinis direktoratas darys, ką panorės, mes labai blogai atrodysime. Ačiū, Aldės e, vardu, Jesenko Selimovič. Dėkoju nuo tada, kai ES delegacija sukūrė 2015 metais strategiją energetikos sektoriui, tai tada pagrindinė mintis buvo, kad kiekviena valstybė narė turėtų e, prieigą prie tvarios ir saugios energijos. Ir 60 procentų dabar mano šalyje elektros yra pagaminama iš hitro e, jėgainių, 2006 tai buvo tik 10 procentų. Bet e, todėl mes turėtumėm geriau valdyti esamus išteklius. Taip pat reikėtų pagalvoti, kaip geriau išnaudoti vandens energiją, kuri dar nėra naudojama, nes tikrai vandens energija turi didžiulį potencialą. Pavyzdžiui, Bosnijoje ir kitose šalise ne, toli gražu neišnaudojamas vandens energijos potencialas. Albanijoje 35 procentai, Bosnijoje 75 procentai e, galėtų išaukti potencialo išnaudojimas. Pažiūrėkime ir į kaimininės valstybės, kaip jos tą daro, tam, kad pasiektume e, energijos, energetikos sąjungos tikslų kad sukurtume tokią sąjungą, mums reikalingos taisyklės ir turime visi uh, elgtis vienodai. Ačiū. GUE NGL frakcijos vardu, ponė Paloma Lopės Barmecho. Dėkoju pirmininkė. Labai džiaugiuosi turėdama galimybę dalyvauti šioje diskusijoje, nes esu išsiuntusi du klausimus raštu dėl hidroelektrinių koncesijų Ispanijoje ir komisija man pasakė, kad atsiprašome, neturime pakankamai informacijos tuo metu. Kitas klausimas buvo dėl konkurencingumo reglamentuojamų išmokų hidrojėgainėms, kurios viršijo investicijų kaštus ir piknaudžiavo padėtimi ir kai buvo e, kurios negražino lėšų e, viešajam sektoriu. Tai aš norėčiau konkretaus, klausim, konkretaus atsakymo dėl tų klausimų. Aš nustebau, kad mes užsimerkėme prieš tą žalą, kurią vartotojams daro šio sektoriaus įmonės. Įmonė, e, baudos, kurios yra pritaikomos Ispanijoje už tai, kad panaudojamos hidroelektrinės norint manipuliuoti e, kainas. Jos turi būti vadovautis bendrais bendromis taisyklėmis, visiems vienodomis, o dabar palankesnėje padėtyje atsiduria didesni elektros tiekėjai. Hidroenergija iš tiesų atlieka svarbu vaidmenį, e, performuojant mūsų energijos e, žemėlapį ir todėl reikia kad šitas sektorius veiktų sklandžiai. Turime atsižvelgti ir į poveikį aplinkai, poveikį kraštovaizdžiui, taip pat e, kaip yra išsaugojamos ekosistemos ir koks yra poveikis daromas ūkininkavimui. Todėl būtų labai gerai, jeigu būtų daugiau koordinavimo tarp įvairių agentūrų ir generalinių direktoratų atsakingų šitą klausimą. Ką komisija ketina daryti dėl viso to? Dėkui. Toliau žaliųjų vardu, ponė Mišelė Rivazy. Pone pirmininkė, E, hidroelektrinės yra paveldas visose ES šalise, e, jos gamina elektrą jos, e, bet dėl jų buvo pakeistas peizaž, peizažas daug kur. Kalbame ne tik apie energijos gamybą, tai e, strateginės svarbos elektrinės žmonėms, bendruomenėms, kurios gyvena šalia upių baseinų. Svarbiausia ne tai, kad e, ar, ar elektrinės operatorius turi būti vieš, valstybinis yra privatus, svarbiausia, kokią vertę užtikrins naujas operatorius ir kaip jie visi dirbdami drauge užtikrins vertę bendruomeniai. E, tai svarbu, kalbant apie e, leidimų darbui atnaujinimą, operavimą atnaujinimą. Tai, ima, tai gali grėsti tinkamum išteklių valdymui. E, elektri, tokiose elektrinėse avarijų būna mažai nes užtvankos, e, užtvankomis taip pat rūpinasi ta, pačia, ta pati įmonė, viskas funkcionuoja drauge. Nor, noriu paklausti, ar jūs tas sutiktas koncesijas nagrinėsite E, suteiktas kiekvienai užtvankai, ar e, vienoje, viename slėnyje jos visos bus, pavyzdžiui, nagrinėjamos vien, vienu įpu. Ponas Helmer, ačiū pirmininkė. Aš dažnai šiame parlamente esu pasisakęs prieš vėjo ir saulės energiją, todėl e, įdomu išgirsti apie naują nuo atsinaujinančios energijos rūšį, kurią aš galiu paremti. Vandens energija yra prognozuojama patikima, ji nedaug kainuoja, e, jai nereikia subsidijų. Visais požiūris tai yra visiška priešingybė saulės ir vėjo energijai kurioms e, išvaistėme daug pinigų pastaraisiais metais, padidinama energijos kainas, privertėme e, energijų imlų verslą išsikelti iš Europos Sąjungos. Svarbiausia problema, kad hidroenergijos e, E, pasiūla apsiriboja tam tikromis e, geografinėmis vietovėmis. Dabar kalbame apie hidroelektrinių projektų licencijavimą. Mano partija pasakytų prieš bandymus harmonizuoti šią sritį Europoje. Hidro ištekliai mano šalia Junktinėje karalystėje yra nacionalinė vertybė ir mes tikrai labai griežtai priešinsimės Briuselio galimiems žingsniams kontroliuoti perimti į savo kontrolę šį turtą. Ačiū, ponė Helmeri.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 Įsivaizduokime, vyksta bokso varžybos e, ir aikštelėje yra du boksininkai. Vienas kelia abi rankas, o kito viena ranka e, pririšta už nugaros. E, Pažvelgiai tokį vaizdą iškart sakytume, kad taip nesažininga, tokios varžybos yra nesažiningos. Tačiau tai, ką dabar stebime energetikos srityje, ypač žydro elektrinių sektoriuje, yra tai, kad skirtingos taisyklės taikomos skirtingose šalise, e, kalbant apie tokios energijos gamybą. Problema yra ta, kad energija gali kristi sienas, elektra gali kristi sienas, tačiau konkurencija yra iškraipoma, nes egzistuoja skirtingos sąlygos skirtingose šalise, galioja skirtingos taisyklės hidroenergijai. Ir taip pat galioja skirtingos taisyklės investicijoms. Ir kiekvienoje šalyje situacija vis kitokia. Tačiau elektros srovė teka per sienas. Tai tarsi boksininkas, su kurio viena ranka pri, pririšta, nu, pri, pritvirtinta prie nugaros, kuris kovoja su boksininku, kuris boksuojasi abiems, abiem rankomis. Jeigu norime pakeisti situaciją Europoje, turime pakeisti šią situaciją, leisti abiems boksininkams naudotis abiems savo rankomis. Ponas Denano, pusantros minutės. Pone pirmininkė, tikdami šį klausimą žodžiu, norėjome atkreipti komisijos dėmesį į labai svarbų hidroenergijos vaidmenį. Visų pirma, tai yra atsinaujinančios energijos šaltinis, e, sandėliuojamos energijos šaltinis, tai, rei, tai leidžia mūsų e, ekonomikai tapti, būti mažiau priklausoma nuo iškastinių energijos šaltinių ir tai užtikrina didesnį Europos nepriklausomumą energijos srityje. E, Antra, hidroelektrinių sektorius dambų naudojime prisideda prie teritorijų priežiūros. Tai, tai užtikrina bendruomenių e, gyvenimą. E, tai susiję taip pat ir su kitų sektorių darbu, žemės ūkio, navigacijos, turis, turizmo ir taigi jos prisideda prie e, teritorinės e, sanglaudos. Norėčiau komisijos dėmesį atkreipti į būtinybę patikslinti hidroelektrinius sektoriaus statusą Europoje. E, valstybės naras dėl savo istorijos ir geografinių skirtumų numatydamos koncesijų at hidroelektrinių naudojimo atnaujinimą. E, yra susid... Kai kuriais atvejais priima sprendimus, dėl kurių gali kilti grėsmi vietos ekosistemams. Aš norėčiau, kad komisija peržiūrėtų šį klausimą ilgos trukmės perspektyvoje. Neturėtume atverti durų politikai, kur, kur, kuri leistų taikyti dvigubus standartus. Uh, Ačiū toliau, ponė Iz Izaskundilbao Barandika. Ačiū, pirmininkai, gerbiamas komisijos nariai. Europa yra tas e, pasaulio regionas, kur daugiausia panaudojama hidroenergijos. Nors daugybė tų e, jėgainių yra senos ir jose nepakenktų technologiniai e, atnaujinimai. E, atsinaujinančios energijos e, saugojimo, galimybę tokią energiją sandėliuoti, saugoti, suteikia rinkai ypač didelį pranašumą, kai kit, kit, kitų išteklių pristinga. Tai turėtų būti ES prioritetu. Tačiau problema yra ta, kad ES valstybėse narėse galioja skirtingi įstatymai dėl koncesijų suteikimo, dėl leidimų naudoti vandenį, tokios energijos atnaujinimo ir taip toliau. Todėl reikia e, tinkamų administracinių ir teisinių sąlygų, reikia užtikrinti konvergenciją, saugumą bei finansinį investicijų saugumą. Tokiose šalise kaip Ispanijoje matome, kad įmonės patenka į spastus sistemos, kuri buvo sukurta taip, kad e, būtų skatinami atsinaujinantį energijos šaltiniai. Tačiau, kadangi nėra Europos strate, europinės strategijos, iškyla problemų ir gamintams, ir vartotojams, todėl neišnaudojamas šis žmogiškosius išteklius, kaip būtų galima. Taigi, kokį darbų tvarkaraštį numatote sprendžiant šią netikrumo situaciją, kaip rengiatės dirbtis su operatoriais ir kaip rengiatės nustatyti standartus? Gostet. Merci beaucoup. Pone Gruset, ačiū pirmininkė. 16 procentų pasaulinės elektros energijos sudaro hidroenergija. Tai yra trečias šaltinis, kalbant apie pasaulinę elektros energiją. Tai yra labai svarbus šaltinis, tai yra gyvybiškai svarbus energijos šaltinis mūsų teritorijai. Tai puikiai integruojasi mūsų gamtinį ir žmogiškąją aplinką tiek kaimo vietovėse, tiek kalnų vietovėse. Į, įvairių vietovių tam tikrų struktūrų atkūrimas, malūnų, architektūrinių struktūrų atkūrimas leidžia stiprinti vietos energetiką, leidžia um, mažinti priklausomybę nuo iškastinio uh, energijos šaltinių, bet hidroenergija ne vien yra atsinaujinanti energijos šaltinio rušis, bet tai yra ta viena iš retų energijos rūšių, kuri, kurią galima saugoti, kaupti. Ir ES lygių negalima skubotai imtis veiksmų, veiksmų. Pavyzdžiui, Prancūzijoje daug yra pastangų dedama šioje srityje, bet dėja į tai neatsižvelgiame. Turime vengti bet kokią kainą stabdyti investicijas į šį sektorių. Signalas, kuris e, siunčiamas investuotojams iš komisijos ne visada yra pozityvus. Konkurencija yra labai sunki kai kuriuose valstybėse narėse, kai kalbama apie hidroenergijos gamybą ir kartais yra neteisingos sąlygos nustatomos. Komisija turėtų prisidėti prie šio ypatingo sektoriaus vystimo, nes vis dėlto labai daug yra nerimo, ypač kalnuotose vietovėse, kai kalbam apie šį sektorių. Ačiū, poniai deputatį. Toliau ponas Keli. Man labai malonu kad vyksta ši diskusija, nors ir taip vėlai vakare, klausimas yra labai svarbus, susijęs su atsinaučiais energijos šaltiniais. Elektros energijoje turime šimtą metų žinių ir patirties, turime įvairių elektrą e, generuojančių technologijų ir švarus energijos šaltiniai prisideda prie klimato kaitos mažinimo tikslų. Hidroenergetikos sektorius yra labai svarbus. Europos Sąjungoje prisideda prie energijos rūšių derinio. 24 milijardai eurų yra sutaupomi e, per metus ir sumažinami milijardai CO2 emisijų. Turime didinti atsinaujančios energijos šaltinių dalį, ne tik reaguodami klimato kaito, kaitos padarnius, bet taip pat ir kalbėti apie bendrą ekonomikos padėtį. Hidroenergija yra labai svarbi atsinaujančių energijos šaltinių dalis. Ir galima pasinaudoti hidroenergiją, kuomet nėra vėjo ar saulės. Tai yra ir efektyvus e, energijos šaltinis, kurį galima saugoti. Būtina užtikrinti veiksmingas energijos saugojimo technologijas. Viskas, žinoma, priklauso nuo kainų, nuo sąnaudų. Reikia e, sukurti naują e, elektros energijos rinkos modelį ir daugiau skirti dėmesio hidroenergetikos sektoriui. Ačiū. Thank you. Uh... Dėkuoju. Toliau ponas Salinė. Prašau. Grazie, Presidente. Faccio due... Ačiū pirmininkė. Du labai konkretus dalykai, kuriuos noriu pasakyti, laiko turime nedaug, iškart kalbėsiu konkrečiai. Esu tikras, kad jūs komisijos nariai žinote, jog yra daugybė skirtingų koncesinių sutarčių procedūrų, vyrasinėse, kai kur reikia e, skelbti konkursus, kitur galima tiesiog pratesti. E, neribotai koncesijos sutartys, nesant kažkokių formalių atnaujinimų, neskelbiami konkursai. Kitose valstybėse yra reguliariai skelbiami konkursai ir skelbiamas naujos procedūros. Tai sukelia teisinių ir ekonominių sunkumų. Panašu, kad komisija nepakankamai tai atsižvelgia. Jeigu pasižiūrėtume, kokios, kokia yra graža iš investicijų, nepradedame uždirbti pinigai iki tuo momentu, kol nesibaigia koncesijos starties galiojimas. Todėl natūralu, jog išlieka tam, tikras, likuti, tam tikra likutinė graža investicijų tuo met, kai jau baigėsi koncesijos sutartis. Ir naudą, gau, naudą praranda tas žmogus, kuris anksčiau turėjo tą koncesijos sutartį. Tai yra tam tikra bausmė toms valstybėmis, kurios taiko tokias taisyklės, jog turime užtikrinti skaidrumą ir tinkamą konkurenciją. Reikia e, remti tuos, kurie investuoja, bet turime užtikrinti laisvą konkurenciją. Žmonės nori, kad būtų taikomos e, tikslingos konkurencijos taisyklės ir manau, kad komisija turi tai atsižvelgti. Ačiū ponui Salinį. Dabar ponas Lavija, prašau. Signor komisario. Gerbiamas komisijos nariai, šiandien mes svarstome labai svarbę temą. Paryžioje mes sutarėme dėl išsamaus sustarimo pasaulinių lygių. Tai yra reikšmingai sumažinti klimato kaitos padarinius. Norėdami pasiekti šio tikslo, turime parengti naują alternatyvę energetikos programą. Reikia užtikrinti žemas CO2, žemą CO2 taršą ir turime užtikrinti didesnį lankstumą gamybos procesuose, bet hidroenergijos sektoriui Europoje kelia didžiulė grėsmė. Kyla grėsmė, jog nebebus naujų investicijų ir senos e, hidroelektrinės tiesiog nustos veikti. Tai yra didelė problema. Esant bendrai energijos rinkai, mes negalime leisti, kad kažkas išsaugotų savo privilegijas ir pozicijas. Turime ištikrinti vienodas sąlygas būtų galima atverti nacionalinės rinkas. Mums reikia naujos homogeniškos sistemos, kuri sudarytų visiems vienodas sąlygas ir skatintų pasitikėjimą ir konkurenciją. Ačiū, ponui Lavyje, dėkuoju. Dabar laikas spontaniškiems pasisakymams. Pirmas kalbėtojas, kalbėtoja Mišel Dentin, prašau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, un barrage, ça sert à produire de l'électricité. E, taip, užtvanka leidžia gaminti elektros energiją, bet tai yra ir tam tikra priemonė teritorijų tvarkymo prasme. Tai leidžia tvarkyti teritoriją ir užtvankų statymas yra susijęs e, ir rūpi vietos bendruomenė ir gyventojams egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp įvairių veiklos krypčių Europos komisijoje ir mes negalime su tuo taikstytis. Norime kažkokios vieningos nuseklios kalbos, kalbant apie energetikos politiką. Deja, hidroenergetikos peizažas labai skirtingas. Mes norime labai iškios sistemos, kuri būtų visiems suprantama, visiems vienodai taikoma ir kuri prisidėtų prie hidroenergetikos sektoriaus plėtimo. Ačiū. E, merci beaucoup, monsieur député. E, tola esis Vulevkis, Notis Marijas. Toliau ponas Notis Marijas. O hidroelektrikos tomėjas paragi 15 με 20% hidroenergija sudaro nuo 15 iki 20 procentų energijos gamybos Grekijoje. 80 tūkstančių žmonių dirba šiame sektorėje ir nemažai metų tai vis dėlto išliks pačiu svarbiausiu sinaučios energijos šaltiniu. Dėl to labai svarbu stiprinti šį sektorių siekiant 2020 horizonto tikslų. Nesitiktinai Graikijoje hidro energetikos užtvankos tapo pagrindiniu investuotojų tikslu. Šis sektorius turi gauti investicijų, kad būtų galima jam tinkamai ir veiksmingai funkcionuoti ateityje. Taip pat reikia ir atitaisyti žalą padarytą aplinkai. Reikia pritraukti privačius investuotojus Ir reikia užtikrinti taip pat, kad Graikijos hidrolio elektrinės išliks rolėje. Bet reikia pritraukti ir investuotojus. Ačiū. Dabar komisijos vardu pasisakys komisijos narys ponas Andriukaitis, prašau. Thank you, dear president. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Be abejo, dėkoju už labai naudingą diskusiją hidroenergija yra labai svarbi, kalbant apie energetiką ir hidroelektros sektorius yra labai svarbus visoje Europos Sąjungoje. Bet valstybių narių nacionalinių taisyklių skirtumus šioje srityje reikėtų pripažinti. Visų pirma, labai svarbu tai, kad nacionaliniai hidrokoncesijų režimai dėrėtų su ES teisynu. Komisija ir toliau prižiūrės kad ES taisyklių būtų paisoma. Tai dera su energetikos sąjungos tikslais, jeigu norime sukurti integruotą vieningą rinką, kurioje užtikrinamas energijos tiekimas. Dabar komisija vertina hidroelektros sektoriaus E, koncesijas ir leidimus. Jau netgi buvo pradėtos pažydimo procedūros ir jeigu pasirodys, kad buvo pažeidimų, ES teisės nuostatos buvo pažeistos, tai bus pradėta daugiau pažeidimo procedūrų. Būtent jeigu bus nustatyta, kad yra pažeidžiami konkurencijos įstatymai ir kai kurie kiti teisės aktai. Pasižymėjau, kad kai kurie sakote, jog trūksta bendradarbiavimo iš komisijos pusės ir komisijos viduje. Ne, puikiai bendradarbiauja energetikos, konkurencijos, aplinkosaugos ir kiti generaliniai direktoratai. Tikrai nėra skirtingai traktuojamos valstybės narės. Jau dabar komisija vertina e, kai kurių valstybių narių nacionalinius įstatymus hidroenergijos sektoriuje ir žiūrima, ar jie atitinka ES taisyklės. Dėkui. Dėkoju, gerbiamas komisijos nari, už jūsų pristatymą.